Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung eröffnen. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėkime posėdį. EPP ir ALDE frakcijos paprašė paskelbti paskirimus į komisijas ir delegacijas. Sąrašas bus pridėtas prie šio posėdžio protokolo ir jei nebus pateikta pastabų iki to laiko, kai protokolas bus patvirtintas, bus laikoma, kad šie paskirimai yra patvirtinti. Mūsų darbo atverties punktas dabar yra bendros diskusijos dėl Europos patento. Tai yra pono Rafkai e, pranešimas dėl patentų, patentinės apsaugos, pono Valdasari pranešimas dėl patentinės apsaugos ir pono Lėnės pranešimas dėl ginčių dėl patentų nagrinėjimo. Visų pirma, pranešėjai, ponas Rapkai, keturiom minutėm. Ausgewählte Kolleginnen und Kollegen in großer Anzahl. Ačiū pirmininkė, kolegos. Um, daug yra susirinkę šį rytą narių, išrinktiniai, taigi uh, daug laiko vis uh, grįžtu į savo rinkiminę apygardą ir um, Vienas iki labai nedidelė novatoriška įmonė pristatė e, savo patentus dėl, iš esmės, manie tai sukėlė Pavlovo refleksą ir pagalvojau, kad iš tikrųjų um, sąjungos patentinė apsauga yra labai svarbi šio, šiai įmoniai būtų, jie pasakė, kad tai galbūt ne, ne šiandien netgi yra jiems reikalinga. Jiems to reikėjo jau vakar. Reikia kaip galima greičiau, kad galiotų sąjungos patentas. Ir kol kas yra. A, tam tikros tik tai procedūros, bet nėra visoje ES garantuojamos patentinės apsaugos. Ir ilgų diskusijų dėl patentinės apsaugos. Aišku, ponas Lėnė e, detaliau pristatys tuos klausimus, kalbėdamas apie savo pranešimą. Turiu pasakyti, kad dar kartą vėl yra viena institucija, kuri apnuodė visus procesus, tai yra taryba, nes mes realiai galime turėti aišku rezultatą. Buvo galima viską patvirtinti dar Lenkijai pirmininkaujant. Buvo visas paketas, buvo viskas suderinta. Gavome iš pirmininkaujančios Lenkijos patvirtinimą, kad bus balsuojama taryboje taip, kaip susitarėme. Buvo tik tai vienas klausimas neišspręstas. Tai yra patentų teismo uh, buveinės klausimas, kur, jis, kur ta buveinė turėtų būti. Tai vienintelis klausimas, dėl ko taryba negalėjo sutarti. Po pusmečio buvo lyg ir sutarta, kad bus trijų šalių kompromisas. Jei aštuonios būtų prašytos, gal aštuonios būtų gavusios tokį kompromisą. Tikrai uh, jokingi to, jokingos tokios diskusijos, tačiau svarbiausia yra tai, kad patentinė apsauga būtų garantuota garantuota, kad jeigu bus kažkokios nuostatos išbrauktos, kad nebūtų Europinės teisės pažeidimų. Taryba buvo priimti sprendimai, tačiau jie pažeidė teisinės nuostatas. Buvo stengiamasi išvengti teisingumo teismo nagrinėjimo, tačiau nepavyko ir Europos parlamentas, reikia nepamiršti, irgi yra teisės aktų prie, prieimėjas. Taigi, galų gale taryba nusprendė, kad visai lė punktų turi būti išbraukta ir iš tikrųjų mes nebuvome įtraukti į šį procesą. Taryba šneka tarsi iš aukšto su mumis, tarsi um, turėtų iš anksto parengtas uh, kalbėjimo tezes. Dabar, kalbant apie išbraukimą 6 iki 8, reikia kažko tada vietoj to. Aišku, galime kažką tai bandyti padaryti, bet man atrodo, jeigu kalbame apie tuos apie tą trinti tokią neišsprendžiamus tos laukimus, tai nereikėtų gal čia piktintis pirmininkaujančių Kiprų, kadangi dėje jie paveldėjo šį klausimą ir stengiasi padaryti, ką galėjo. Dėl to 6-8 išbraukimo. Aš manau, kad įmanoma padaryti tai, ką mes norėtumėm su tom trim pagrindiniam linijom. Uh, ir dėl to turėsime šiandien balsuoti. Ir aš tikiuosi, kad mes balsuosime teigiamai. Ačiū ponui Rapkai. Toliau ponas Baldasarė, irgi keturią minutę. Sì, grazie Presidente. Caro com... Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, gerbėmiai kolegos. Šios dienos balsavimu mes baigsime tą projektą, ties kurio Europa dirbo daugiau negu 40 metų. Galiausiai Europos Sąjunga galės pritaikyti veiksmingą patentų apsaugos sistemą. Šiuo metu galiojanti sistema yra sudėtinga ir neužtikrina teisinio tikrumo, bet to e, stabdo inovacijų plėtrą. Jeigu norima užsitikrinti patentinę apsaugą 13 ES šalių, tai kainuoja siaubingus pinigus. Naujoji sistema sudarys galimybę užtikrinti patentinę apsaugą už mažesnę pinigų sumą. Šiuo metu Europoje įsigyti patentą ir jį apsaugoti kainuoja šešis kartus daugiau negu JAV ir Japonijoje. Mums taip pat yra reikalinga bendra sistema patentiniams ginčiams spręsti. Ji turi galioti visose valstybėse narėse. Šiuo metu ginčiai yra svarstomi ir nagrinėjami skirtingose jurisdikcijose. Tokia e, sistema labai neigiamai paveikia ES konkurencingumą, nes veikla susijusi su inovacijomis yra suskaidyta ir statiška. Taigi, atsižvelgiant į visas neigiamas pasiekmes, Vieninga bendra sistema sudarys galimybės sumažinti sąnaudas, taip pat ir vertimo sąnaudas 4-6 tūkstančiais eurų. Taip pat bus sudaryta galimybė lengviau įsigyti patentą ir bus užtikrintas teisinis tikrumas. Atsižvelgiant į pagrindinius prioritetus, aš kaip pranešėjas pasisakau už lengvesnę galimybę MVI įsigyti patentus. Mano pranešime yra kalbama apie konkrečias nuostatas, kaip tą būtų galima pasiekti. Mes ketiname nustatyti galimybę sumažinti vertimo sąnaudas mažoms ir vidutiniam dydžio įmonėms ir taip pat toms, kurios nori kreiptis dėl patento įsigijimo ne anglų kalba. Patento atnaujinimo kaštai taip pat bus pritaikyti prie mažų ir vidutinio dydžio įmonių poreikių. Galiausiai nesibaigianti kova susijusi su kalbinė tvarka per ateinančius dešimt metų bus nustatytas pereinamasis laikotarpis. Mes ketiname judėti link anglų kalbos, tačiau kitos galimybės išlieka. Taigi aš džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti kompromiso. Vis tik mes turėtume pabrėžti, kaip veikia taryba. Tarybos veikla buvo visiškai nepriimtina. Mes, kaip parlamentas, turime teisėkuros galių, žinoma, ir tary, ministrų taryba turi tam tikrų galių. Mūsų tikslas yra išvengti tarp institucinių kovų. Taigi mes nusprendėme siekti kompromiso šiam klausimui išspręsti kompromisas užtikrintų vieningą patentinę apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Šis kompromisas užtikrina bendrą patentinę apsaugą valstybėse narėse ir šių teisės aktų taikymas bus vienodas visose valstybėse narėse. Jeigu šiandien mes pritarsime šiam paketui, bus užtikrinta patentinės apsaugos sistema, teisinis tikrumas, bus numatytos galimybės padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, bei bus paskatintos inovacijos, kas yra labai gerai ES konkurencingumui. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, keturios minutės, ponas Lėnė. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Apie patentus kalbėjome dar 80-ame dešimtmetyje. Tada buvo iškelta mintis, kad mums reikėtų bendros patentų sistemos. Vėliau buvo pateiktas reglamento pasiūlymas dėl bendro patento. Tačiau dėl įvairių menkų ginčių taryboje šis pasiūlymas žlugo, taigi patentų naudotojai ir tie, kuriems buvo tų skirtas bendro patento naudojimas, liko be konkrečių rezultatų. Ir šiandien matome, kad daugybė patentų paraiškų yra pateikiama anglų kalba. Taigi anglų kalba dominuoja, visos kitos kalbos tikrai labai retos šioje srityje. Aš atstovauju Teisės reikalų komitetui ir mūsų komiteto nariai vyksta į daugelį šalių, taip pat ir Kiniją, ir žinome, kokios problemos yra susijusios su intelektinės nusavybės teisėmis Kinijoje. Bet e, vėlgi ir Kinijoje mums sakoma, kad mes pirmiausia pas save turime susitvarkyti. Mes neturime praktiškai taikomo bendros patentinės apsaugos įstatymo. Tai dar labiau pabrėžia tai, kad mums reikia skubaus sprendimo. Iš tikrųjų, kol kas turime sistemą, kuri yra itin nepalanki mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir tai šias problemas padėtų spręsti bendrasis Europos patentas. Europos parlamentas atliko labai svarbu vaidmenį rengiant e, šį, šios įstatymų projektus. Ir prisiminkime, kad praeitos kadencijos metu mes pateikėme atitinkamus raginimus komisijai ir norėčiau padėkoti komisijos nariui Barnie už tai, kad pagaliau naujasis teisės aktų rinkinys yra pateiktas po ilgų diskusijų. Matome, kad Lisabonos sutartis suteikia naują teisinį pagrindą intelektinės nusavybės teisų apsaugai. Pavyko išspręsti daug klausimų susijusių su kalbos režimo klausimu ir panašiai. Mano pranešimo tema yra jurisdikcijos klausimai. Mes žinome, kad buvo pateikta Europos teisingumo teismo nuomonė, kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad e, reikalinga specifinė jurisdikcijos sistema ir tai, kas pasakyta Teisingumo teismo nuomonėje, mums yra aktualu ir į visą tai reikia atsižvelgti. Mums, aš tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta. Tais klausimais, kai valstybės narės turi kompetenciją spręsti e, patentinius ginčius, Svarbu, kad šis procesas būtų integruotas į bendrą sistemą. Ir aš tikiuosi, kad ir tos valstybės narės, kurios kol kas nusprendė nedalyvauti glaudesnio bendradarbiavimo procese, vėliau vis dėlto prisijungs prie 25 valstybių narių, kurios pasirinko tokį kelią. Ačiū.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 Turiu pasakyti, kad konkurencingumo taryba vykusi vakar vienbalsiai nusprendė, kad mums reikia Europoje įsteigti bendrą patentinės apsaugos sistemą. Tai yra svarbus žingsnis į priekį visai Europai. Bendros sistemos idėja buvo iškelta jau 80-ame dešimtmetyje. ES tuo metu buvo kitokioje situacijoje nei kad šiandien. E, tokia sistema buvo siekiama užtikrinti konkurencingumą ir inovacijų plėtrą bei bendrą patentinę erdvę. Tokia idėja buvo iškelta prieš daugybę metų. Iki šiol, nuo to laiko iki šiol mes turėjome pasiekti daugelio tikslų ir dabar jau pasiekėme apčiuopiamo rezultato. Priartėjome prie Europos patentinės sistemos. Teisės aktai sudarys galimybę sukurti paprastą ir pigę sistemą siekiant įsigyti aukštos kokybės visoje ES galiojančius patentus. Ši sistema taip pat leis užtikrinti veiksmingą sistemos vykdymą. Bendras, bendra patentinė sistema reikš, kad teisinės apsaugos kaštai taip pat bus sumažinti maždaug 80 procentų arba net daugiau. Yra atliktas ne vienas patikimas tyrimas, kuris teigia, kad bendros išlaidos įsigijant patentą sumažės nuo 36 tūkstančių iki 4700 eurų. Taigi, kaip matome, sumažėjimas bus gan didelis. Ir tai sudarys mums galimybės išplėsti bendrą patentinę sistemą priimtinomis kainomis. Mes taip pat galėsime konkuruoti su pagrindiniais konkurentais, jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Taip pat mažos ir vidutinės įmonės galės lengviau pasinaudoti patentinę sistemą. Aukštos kokybės ir pigi sistema yra svarbus dalykas, tačiau mums yra būtina ir sąžininga bei teisingumą užtikrinanti teisinė sistema, kad žmonės ir taip pat Europos pramonė labiau pasitikėtų sistema ir ją naudotųsi. Taigi mums yra reikalingas specializuotas teismas. Toks teismas užtikrins teisingumo vykdymą. Taip pat suteiks teisinį tikrumą ir patikimumą, bus aišku, ko tikėtis visoje Europos Sąjungoje. Vasario mėnesį bus parengtas susitarimo projektas tarp valstybių narių dėl patentų teismo. Patentų teismas turės atitinkamą vaidmenį sprendžiant ir nagrinėjant ginčius bei teikiant nutartis galiosinčias visoje ES. Europos parlamentas pritarė e, tokiai patentiniai sistemai, prieinamai sistemai, kuri bus be galo naudinga ir MVI. Aš labai vertinu konstruktyvų abiejų institucijų darbą siekiant bendro tikslo. Ypatingai aš norėčiau padėkoti ponui Rapkai, ponui Baldasarė ir ponui Lėnė už jų kaip pranešėjų atliktą darbą dėl viso paketo trijų dalių. Jie atliko reikšmingą vaidmenį ir padėjo mums siekiant sutarimo Aš esu įsitikinęs, kad e, šiandien svarstomi pasiūlymai yra geri ir jie atliks labai svarbu vaidmenį siekiant teisingumo. Aš tikiuosi, kad e, visos 27 šalis prisijungs prie šių dokumentų, tačiau šiandien taip nėra. Nepaisant to, vis tiek turime judėti į priekį dirbame pagal glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą ir tai buvo paskutinė mūsų galimybė atkritus visoms kitoms. Patentai yra labai svarbu siekiant užtikrinti ES konkurencingumą. Negalime sėdėti, laukti ir nieko neveikti. Nepaisant to, tikiuosi, kad ir kitos valstybės narės prisijungs prie bendros patentinės apsaugos sistemos ir tai padarys kaip galima greičiau. Ačiū. Als nächster Redner im Namen. Ačiū. Toliau komisijos vardu komisaras Barnie. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, gerbėmi Europos parlamento nariai, kaip ministras Luka pas, tik pasakė beveik priartėjome prie ilgo kelio pabaigos ir visos pirmininkavusios valstybės e, dirbo jau dviejus metus ir štai dabar pirmininkaujantis Kipras ėmėsi įtin aktyvaus vaidmens. Tikrai visi gali paliudyti, kad buvo labai ilgas kelias ir Europos parlamento nariai tikrai labai daug dirbo šio klausimu. Uh, Ir tikrai turiu pasakyti, kad e, pirmininkas Liniai ir jūsų pranešėjai, ponas Rafka ir ponas Baldasarė, labai kompetitingai, su dideliu užsidegimu dirbo ir, pasakyčiau, tikrai labai um, aštriai, realiai suvokdami visus europinius interesus. Ir šis kolektyvinis darbas kartu su Europos komisija leido uh, ir įveikti šį, jei galima pasakyti, paskutinį etapą šiame kelyje, kelyje, kur įmonės tikrai labai ilgai laukė tokios mm, visą ES rinką apimančios apsaugos. Dar nuo 60 metų kalbama apie tokią apsaugą, po truputėlį buvo žengiami žingsniai link to. 2010 metais buvo tikrai įsižiebusi e, viltis. Ir aš e, džiaugiuosi, kad e, ėmiausi to darbą ir galiu su jumis kartu bendromis jėgomis jį ir užbaigti. Mm, jūsų pranešiai paminėjo keletą skaičių. JAV 2011 metais Amerikiečiai pateikė 224 tūkstančius patentų prašymų per vienerius metus Kinijoje, 172 e, tūkstančiai e, patentų prašymų pirmininkas tik ką kalbėjo apie Kiniją, o pas mus Europoje 62 tūkstančiai. Viena iš priežasčių, aišku, ne vienintelė, bet aišku, viena iš tų priežasčių yra tos apsaugos ES bendros rinkos lygmenių sudėting, užsitikrinimo sudėtingumas ir brangumas. Tai aš manau, kad tikrai pažanga padaryta keturiose srityse, kalbant apie mūsų įmonės ekonomiką, kad dabar um, patentas galios 25 valstybėse narėse. Ir turiu pasakyti, kad tikrai dabar duris yra atviros, tikrai nebus jokios diskriminacijos, jokių trukdžių uh, įmonėms iš Italijos ar Ispanijos. Uh, taip pat. Uh, panaudoti šią komercinę priemonę, įvairias komercinės priemonės ir aš tikiuosi labai, kad Ispanijos, Italijos valdžia galų galę nuspręs ir prisijungs galutinai visų mastų prie tikrai tos labai svarbios priemonės visai ES rinkai. Taigi aš turiu pasakyti tikrai, duris atviros. Antras dalykas - bendras langelis. Visoms įmonėms, aišku, tai yra didžiulis pranašumas, galvojant apie paprastumą ir ypač noriu padėkoti Europos patentų biurui už jų e, pagalbą čia. Uh, Ministras Deliuka pasakė, kokie yra skaičiai, kad iš tikrųjų 7 net 10 kartų sumažėja patento gavimo kaina. Tai yra didžiulis postumis konkurencingumo prasme, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms ir laboratorijoms. Na ir galiausiai vienas iš tokių pagrindinių tokių kulverščių dėrybose, ką pranešės Rapkaja paminėjo, tai būtų būtent specializuota teismas ir nacionalinės jurisdikcijos. Na ir galiausiai um, mokymai visomis kalbomis, platimas visomis kalbomis. E, kalbėjome apie dabartinį patentų kalbinį režimą, o toliau automatiniai vertimai visomis kalbomis bus įmanomi nuo pat registracijos. Aišku, bus laikė, perinamas laikotarpis, po to bus perėta galutinai prie automatinio vertimo. Aišku, bus galima įversti patentus į bet kurias ES valstybių narių kalbas, taip pat ir į ispanų italų, kaip aš jau minėjau, tam, kad būtų galima galima maksimaliai išplėsti mokslinių žinių platinimą po visą ES visų mūsų interesų vardan. Man atrodo, kad tai labai svarbus pasiekimai ir sugebėjome pasiekti kompromiso. Aišku, aš būčiau norėjęs, kad mm, kartu su jumis panaudoti to sustiprinto bendarbiavimo. Aš tikėjausi, kad būtų, kad, kad e, būtų buvo išvengta to, bet e, da, kągi ispanai, italai nusprendė kiek kitaip, e, bet paskutiniai tie kulviršiai link kompromiso, kaip um, panas Rapkai, panas Baldasari pasakė, iš tikrųjų Sudėtingi buvo tai žingsniai, tačiau mes tengiamės užtikrinti reikalingą konkuren... tą dinamiką, kad būtų galima užtikrinti Europos konkurencingumą, kad būtų galima padėti įmonėms dirbti. Noriu padėkoti Jums, gerbėmi Europos parlamento nariai, kadangi e, šių e, Jūsų pasiūlytų tekstų patvirtinimas bus dar papildomas ramstis šioje srityje. Iš tikrųjų, kai eina kalba apie ekonomiką, ekonomikos gaivinimą, augimą, tai, kas yra dabar būtina Europai ir kalbant apie bendros rinkos aktą, pirmą ir antrą, variantas um, apie, apie 200 pasiūlymų yra pateikti, kurių tikslas yra būtent sukurti palankės sąlygas, atsižvelgti į piliečių interesus. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie profesinių kvalifikacijų kortelę ar, um, tarkim, E, bankinių mokesčių skaidrumo užtikrinimo priemonė, e, viešų rinkimų, viešųjų pirkimų e, rinkos nuostatas, parašų priemonės ir taip toliau. Ir aš manau, kad ir šis Šis žingsnis yra labai svarbus, nes ekonomikai, mūsų įmonėms, mūsų vartotojams, mūsų piliečiams tai yra labai svarbu. Jie tikrai labai laukia to žingsnio, jiem labai reikia to bendro konkretaus ženklo, kad mes dirbame kartu, dirbame vardan europiečių tikslų, e, interesų. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Ačiū komisijos nariui. Toliau pramonės komiteto vardu, ponas Mitar, už dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijos nariui ir trims pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir didžiulį nuveiktą darbą. ES visuomenė yra naujovių visuomenė. Mes turime saugoti intelektinės nusavybės teisės ir bendros Europos patentų sistemos sukūrimas pasitarnautų tam tikslui. ES dešimtmečius e, stengiasi sukurti atitinkamą teisinę sistemą ir sustiprinti patentų apsaugą. Ilgiau sprendimo atidėlioti nebegalime, nes e, matome, kad e, metai iš metų pramonė ir moksliniai tyrimai ir plėtra atsilieka. Naujoji sistema padės e, sumažinti naujųjų patentų kainą ir turime užtikrinti, kad e, būtent taip ir atsitiktų ir kad būtų sumažintos pramonės išlaidos. Bendra patentų sistema padės taip pat ir sukurti, baigti, kurti vieningą ES vidaus rinką. ES taps konkuringesnė sustiprės jos pozicijos traptautinėje erdvėje. Įmonės galės pasinaudoti vieno langelio principų teikdamos patentų prašymus ir nereikės teikti kelių prašymų skirtingose valstybėse narėse. Man labai apmaudu, kad dvi valstybės narės pasirinko kol kas neprisijungti prie bendros patentų sistemos, bet tikiuosi, kad galiausiai tai atsitiks. Sukūrus Europos patentų sistemą bus sustiprintas teisintis tikrumas ir tai bus tikrai palankus pokyčiai visoms įmonėms, taip pat ir naujai besikūrenčioms įmonėms. Gaila, kad neradome bendro sprendimo dėl vienos būstinės, bet kol kas gerai, kad bent kažkoks sprendimas šiuo klausimu yra. Ačiū. Toliau ponė Regner, keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, ponas Luka, pranešėjai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti už tą susitarimą, kuris buvo pasiektas. Bendros Europos patentų sistemos sukūrimas yra tas tikslas, kurį jau berots pasiekėme. 50 metų ėjome šio tikslo link. Iš tikrųjų, pagaliau buvo pasiektas kompromisas tarp tarybos ir parlamento. Vėliau taryba pasakė, kad trys straipsniai turi būti išbraukti iš reglamento ir mus tai nuvylė, aišku, švelniai tariant. Iki šiol tikrai nesame matę tokių pavyzdžių ir tokio požiūrio į sutarties nuostatas. Iš tikrųjų, kol kas nebuvo tokio precedento, kai buvo pažeistas, pasiektas kompromisas padaryti pakeitimai, kurie yra visiškai neteisėti. Komisija yra sutarčių sergėtoja, o parlamentas yra demokratijos sergėtojas. Taigi aš pirmiausia norėčiau padėkoti trims pranešėjams, kurie nuolat kovojo už tai, kad būtų rasti galutiniai sprendimai. Teisinė prasme sprendimas galbūt ir nėra tobulas, tačiau bent jau užtikriname, kad Europos teisingumo teismas turės atitinkamą vaidmenį taip pat numatyta teisė priimti prejudicinius sprendimus ir panašiai. Aš taip pat dalyvauju ir sprendžiant jurisdikcijos klausimus ir manau, kad dabartiniai sprendimai padės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Visas procesas taps sklandesnis ir aiškesnis teisinių požiūrių. Tinkamai patentus apsaugoti galima tik tuo atveju, jeigu bus numatytas tinkamas ginčių sprendimų procesas. Patentų teismas turės atsižvelgti ir Europos teisingumo teismo sprendimus, tai numato dabartinis projektas ir aš norėčiau paraginti visas valstybės narės prisijungti prie e, tvirtesnio bendradarbiavimo procedūros ir užtikrinti dar veiksmingesnį sistemos veikimą ir stipresnės mūsų pozicijas tarptautinių lygmenių. Pabaigai aš norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu skatinti inovacijas, teikti atitinkamas paskatas, mažinti biurokratiją, mažinti išlaidas, kad ir mažiausios įmonės galėtų dirbti inovacijų srityje. Tam būtina užtikrinti pakankamą apsaugą ir pakankamus išteklius. Ačiū. Ačiū. Toliau frakcijų vardu EPP frakcijos vardu ponas Vievka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū pirmininkė. Komisijos nariai, gerbimo kolegos, šiandien labai svarbi diena. Apibendriname kelių mėnesių darbą kuriant bendrą Europos patentų sistemą Europos Sąjungoje. Ir mūsų pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad ES ir mūsų bendra rinka turėtų stiprias pozicijas pasaulinėje ekonomikoje, o krizės sąlygomis, kada yra būtina kurti šio laikinę ekonomiką, kurti naujas darbo vietas, užtikrinti, kad visi galėtume įveikti krizės pasiekmes ir ekonominės, ekonominės finansinės ES atitinkamų teisės aktų prieimimas, kurie padės siekti šių tikslų, yra labai svarbus. Ir man džiugu, kad mes rengiame tokį, mm, tokius teisės aktus, kurie būtent padės siekti šių tikslų, kurie padės paskatinti įmonės norėti būti novatoriškomis. Iš tikrųjų, iki šiol Dažnai atsitikdavo taip, kad e, labai įdomus sumanimai, labai originalūs, kurie galėtų sustiprinti ES pozicijas tarptautinių lygmenių, sustiprinti ES kaip svarbaus žaidėjo pozicijas, nusėsdavo ant lentynų ir tai yra visiškai nepriimtina. Aš ir Lenkijoje kalbėjau su daugeliu mokslininkų, kurie sako, kad jiems tiesiog neapsimoka gauti patentus, nes sąnaudos yra didžiulės, o nėra tikrumo, kad išradimas bus pritaikytas pramonėje. Tai mūsų darbas padės pasiekti to, kad situacija pasikeis. Be abejo, galėjome mes tą darbą pabaigti ir anksčiau. Taip ir turėjo būti galime pasakyti, kad e, pusė metų intensyvaus darbo po dešimtmečių diskusijų, tai galbūt ir nedidelis e, laiko tarpas. Taip, tai galbūt ir nėra labai ilgai, tačiau aš prisimenu, kaip entuziastingai mes kalbėjome apie bendrą Europos patentų sistemą pirmininkaujant Lenkijai. Tai truputį buvo apmaudu, kad dėl netinkamo tarybos elgesio ar kažkokių nesusipratimų ar ginčių įvykusių taryboje vėl reikėjo iš naujo pradėti ieškoti kompromiso. Kompromisas buvo parengtas Ir ko gero ypatingai reikėtų padėkoti ponui Cameronui ir mūsų Britams kolegoms už jų sumanimus ir pasiūlymus dėl kai kurių pakeitimų kad e, galbūt kažkokie Junktinės karalystės interesai būtų priimti domėn. Bet kuriuo atveju džiaugiuosi, kad baigėme galiausiai šį darbą ir tik norėčiau pasakyti, kad neturėtume sustoti vietoje, neturėtume tuo pasitenkinti, nes bendros patentų sistemos sukūrimas, bendro teismo sukūrimas yra labai svarbus elementai, tačiau dabar turime užtikrinti, kad pats patentavimo procesas būtų logiškas ir nuseklus, kad nebūtų kažkokių absurdų, kaip atsitinka dabar, pavyzdžiui, patentuojant įvairius išradimus biologinių tyrimų ar kompiuterijos srityje kad nebūtų kažkokių nesėkmių, kurios atbaidytų įmonės. Dėkoju visiems ir labai džiaugiuosi, kad galiausiai baigėme šį sudėtingą procesą. Ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat Labai ačiū. Toliau socialdemokratų vardu 3 minutės ponas Koperatė. Grazie Presidente. Cari colleghi, siamo arrivati ad un. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Dabar prieartėjome prie labai reikšmingo rezultato. Jeigu pažiūrėtume į tai, kokią riziką kėlė komisijos gautinis pasiūlymas, Aišku, aš noriu padėkoti komisijos nariui Barnie už jo atliktą darbą. Šis klausimas pradėtas svarstyti dar prieš 80-mečiai prasidedant. Mes bandėme Europoje įdėkti bendrą sistemą, mes bandome gaivinti ekonomiką, užtikrinti inovacijas, vystimasi ir užbaigti bendros rinkos kūrimą. Taigi mes labai džiaugiamės parlamento dėrybininkų darbo parlamentas pasiekia gerų rezultatų, įtraukdamas kur kas labiau mažas ir vidutinės įmonės. Tai yra labai svarbu mūsų produkcijos ir gamybos sistemai prancūzų, anglų ir vokiečių kalbos yra svarbiausios. Buvo svarstoma daugybė kitų galimybių. Ir tie pasvarstymai kelia e, sumaištį. Mūsų siekis yra padėti įmonėms, kurios e, vadovaujasi ir naudoja kitą kalbą negu kad numatytos tris. Europos parlamentas nusprendė sustabdyti balsavimą dėl viso paketo, nes buvo nepatenkintas tarybos pasiūlymų. Vėliau buvo priimti politiniai sprendimai neplėtoti politinės kovos, vietoj to bandyti išspręsti problemą naudojantis sutarties nuostatomis. Praėjus penkiems mėnesiams mums pavyko pasiekti kompromisą, kuris atitinka teisinį pagrindą ir numato bendrą patentinę apsaugą. E, kaip matome, praeitie buvo stabdomi bandymai sukurti bendrą patentinę apsaugą. E, tarybos veikla sudaro pavojingą precedentą ir aš tikiuosi, kad toks precedentas nepasikartos. Tačiau dabar sakau, kad mums pavyko pasiekti sprendimą dėl sąnaudų, dėl didesnės apsaugos, dėl mažesnės biurokratinės naštos ir didesnio teisinio tikrumo. Tačiau mūsų gamybos sistemai yra reikalinga aukštos kokybės apsauga. Ir visai sistemai tai yra labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Toliau Alė frakcijos vardu. Neviktam. Det finns egentligen bara ett enda ord. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, tik vienas žodis galėtų apibūdinti tai, ką šiandien jaučiu. Galiausiai, galiausiai pavyko mums padaryti tai, ką ES nepavyko padaryti per pastarosius 40 metų. Tai yra užtikrinti ES patentinę apsaugą. Ir Dabar galime įsivaizduoti, kiek daug naudos tas patentas duos atskiriems verslininkams, um, universitetams, mažoms vidutinėms įmonėms ir taip toliau. Tai buvo ilgas ir sunkus kelias. Ir galiausiai, galiausiai vis tik tai teko nuo 27 iki 25 valstybių sustiprinto bendarbiavimo pereiti tam, kad būtų susitarta iš vis Bet aš turiu pabrėžti, kad duris Ispanijai ir Italijai, kaip yra nuspręsta, yra paliktos atviros kai tik jos nuspręs, kad pageidauja prisijungti prie mūsų, jos galės tai padaryti ir aš labai tikiuosi, kad jos tai padarys. Tai labai svarbu mūsų bendrai ateičiai. Šiandien aš noriu šiltai padėkoti komisarui Barnie už jo pastangas, už jo darbą, už komisijos nenuilstamas pastangas. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad būtent šis komisaras ėmėsi šio darbo ir jį atliko. Noriu taip pat padėkoti m, mm, trims Europos parlamento pranešėjams, ponams Rapkai. Baldasarė ir Lėnė už jų didžiulį darbą. Ale frakcijai visuomet buvo akivaizdu, kad reikia kovoti už ES patentą, kuris užtikrintų visoje sąjungoje um, apsaugą, kad tai reikia derinti su patentų teismu, kuris spręstų ginčius ir ateityje tikrai nebereikės e, išleisti dešimt kart daugiau nei kad Amerikoje tam, kad užsitikrintum apsaugą ES. Dabar išradėjas ar maža vidutinė įmonė neturės vesti lygiai grečių teismo procesų keliose valstybėse narėse, norėdami užsitikrinti savo išradimo apsaugą. Dabar turėsime vieną teismą su vienu paketu procedūrinių taisyklių. E, visame šiame procese mano siekis buvo užtikrinti pusiausvyrą Europos patentinėje sistemoje, sukurti tokią sistemą, kurioje nebūtų nereikalingos biurokratijos. Ir aš galiu pasidžiaugti tuo, ko pasiekėme. Šiandien yra istorinė diena padėjome kertinį akmenį, kuris leis sustiprinti bendrą rinką ES, galėsime siekti klėstėjimo, augimo mūsų valstybėse narėse per atimiausias dienas, savaitės, mėnesius ir metus. Tai yra labai svarbu, kadangi turime išdrysti pažvelgti į ES ateitie po krizės. Yra tikrai daug įvairiausių priemonių, kurios gali padėti sustiprinti augimą ir klėstėjimą ir ateityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Toliau ponė Lichtenberger, žaliųjų vardu. Ačiū. Gerbėmiai kolegos, šiandien kalbame apie Europos patentą ir teismus. Europos teisingumo teismas priemė sprendimą dėl teisinio pagrindo ar tikrai mes vadovaujamės šiuo sprendimu. Aš visada pasisakiau už Europos patentą, kuris būtų visiems priimtinas, kuris kurį galėtų gauti Europos įmonės ir kuris palengvintų visą procesą. Tačiau tai, ką turime šiandien, nepadeda mums siekti šių tikslų. Ponas Rapkai kalbėjo apie patento istoriją, Na, taip, buvo įvairių problemų ir įvairių sunkumų. Tačiau mano nuomonė į mūsų pasiektą kompromisą yra priešinga Nipono Rapkajaus. Man atrodo, kad iš reglamento yra išbraukti esminiai straipsniai pono Kamerono prašymų beje. Mes kalbame apie tarptautinį susitarimą Ir gautas rezultatas yra visai ne tai, ko mes tikėjomės Euro, iš Europos bendro patento reglamento. Mes norime veiksmingos sistemos, būtent tai reikia akcentuoti. Taip nėra kol kas. Taigi turime užduoti klausimą, kam yra palanki dabartinė sukurta sistema. Sistema siūloma yra sudėtingesnė visiems. Iš esmės, ji palanki tik tai didelėms įmonėms, kurios gali pasitelkti teisininkus ir rasti savo palankius sprendimus, tačiau mažesniems įmonėms. Tai padaryti yra sunkiau, būtent todėl mažų įmonių atstovai kreipėsi į mus ir paprašė uh, netaikyti šios sistemos. Jos pasakė, kad jos nenori tokių patentų. Netgi ir didesnės įmonės ir pilietinė visuomenė dabar protestuoja ir sako, tai nėra tai, ko mums reikia, ne tai, ko reikia ES ekonomikai. Taip, bus pigiau gauti Europos patentą, tačiau teismo išlaidos gerokai išauks dėl to, kad teismų sistema tampa sudėtingesnė ir vėlgi tai yra nepalankiausia mažoms įmonėms. Mokslininkams šis modelis taip pat nepriimtinas, nepriimtinas ir kompromisinis sprendimas. Ir dar porą žodžių apie tai, kaip keičiasi patentų sistema. Iš tikrųjų, daugelie sričių patentų sistema veikia netobulai, pavyzdžiui, kompiuterių srityje. Ir tai, kas siūloma šiandien, yra visai ne tai, ko mes norime, ne tai, kaip mes įsivaizdavome Europos sistemą. Ir aš visiškai su ją nesutinku. Apsaugos ši sistema neužtikrins. Ačiū. Ačiū. Toliau ECR frakcijos vardu panas Karim. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms pranešėjams ir komisarui Barnie, kurio lyderio vaidmuo šio klausimu yra pripažįstamas ir labai sveikinamas. Kolegos, tai yra puikus pavyzdys to, kas yra taip neteisinga, taip blogai su Europa. Kronologiškai išmintingisni kolegos galėtų gal pasakyti, kodėl prieš daugelį metų taip reikėjo tokios priemonės. Mūsų atsakymas po 40 metų atėjo. Komitete mes buvom pasakę, kad gal reikėjo kompromiso, kad būtų vokiškai kalbantis teismas Londone, prancūziškai kalbantis teismas Münchene, ispanų turėtų būti pagrindinė kalba. Taryba galvojo, kad tai nerimtas pas, pasiūlymas. Mūsų inovatoriams reikia e, sprendimo ir reikia sprendimo šiuo ar kitais klausimais. Kinija mm, kvepuoja mums į, į, į, į nugarą, vejasi mus Indija, pavyzdžiui, laisvos priekybos susitarimo dėrybos vyksta, reikia galvoti, ką jie darys su intelektinės nusavybės apsauga. Šiandien žiūriu, ką jie turi, palyginus tuo, ką mes turime. Ir tikrai labai pavydžiu jiems. Mes atsiliekame. Kokia yra situacija JAV? Ten išduodama tris kart daugiau patentų nei pas mus. Kinijoje du kart daugiau nei pas mus. Jeigu pažiūrėtumėm, kiek paraiškų e, paduodama, tas pats. Kinija, Japonija, Junktinės Amerikos, Junktinės Amerikos valstijos ten augimas 82 procentai. Negalime tikrai nesuprasti, kokia svarbi yra ši priemonė. Ji yra būtina gyvybiškai. Tai tas poreikis jos yra dabar labai skubus ir aktualus. Ačiū. Toliau guė vardu ponas Meštalka. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už jų darbą Tas darbas buvo tikrai nelengvas. Ir jį dar labiau apsunkino tai, kad jau nuo 70-mečio mes stengiamės suderinti šią sritį. Yra daug probleminių klausimų susijusių su klausimais, su kalba, su teismais. Vis dėlto daugelis valstybių narių pasirinko dalyvauti gaudesnio bendradarbiavimo procese. Tačiau, aišku, kompromisinis e, sprendimas reiškia, kad ne visos valstybės narės šimtų procentų patenkintos. Vis dėlto kompromisas yra priimtinas, mano nuomonė. Jeigu šios naujos taisyklės įsigalios, bus sutaupyta labai daug lėšų ir užtinkrinta tinkama patentinė apsauga. Suprantu, kad pirmininkaujantis Kipras nori pabaigti šio klausimo svarstymą iki jų pirmininkavimo pabaigos. Vis dėlto reikėtų galbūt palaukti Europos teisingumo teismo sprendimo šiuo klausimu. Ačiū. Toliau FD vardu panas Batten. Ačiū. Tai yra Dar vienas valstybių narių kompetencijos perdavimas ES visiškai nereikalingas. Junktinės karalystės patentų e, teismas veikia sėkmingai ir patentų specialistai teigia, kad Junktinėje karalystėje nereikia keisti dabartinės sistemos. Pagal naują sistemą visi sprendimai, kurie bus priimti, bus probleminiai Didžiosios valstybės galės turėti savo teisėjus, mažesniems jurisdikcijoms bus daug sudėtingiau, kadangi ten specializuotų teisėjų yra daug mažiau ir be to išlaidos MVI bus didelės. MVI ir individai, asmenys tikrai bus nepalankioje situacijoje, kadangi jiems bus sunku apginti savo patentus dėl nepatogumo, dėl išlaidų. Pavyzdžiui, jeigu jiems teks vykti į Prancūziją ar Vokietiją, kad apgintų savo darbus, o ne nueiti tiesiog į vietinį teismą ir ten išsiaiškinti tą ginčą. Um, paskaičiavimai yra tokie, kad gali būti tris kartus net išaukti bilinėjimosi kainos. Taigi, Junktinės karalystės mūsų partija pasisako prieš šią priemonę. Ar jūs sutiktumėt atsakyti į pono Karim klausimą pagal mėlyną kortelę? Pirmininkė, ačiū. Nematom, e, ką jūs pasakėte, yra visiška nesąmonė. Gal jūs galite pasakyti man, štai ši priemonė e, yra rengiama 40 metų, jos laukiama. Gal jūs galite pasakyti, kada jūs esate ties bent į vieną komiteto posėdį ir išsakęs tokius prieštaravimus. Jums buvo tikrai daug galimybių pasakyti, tai nei vienas UKIP partijos atstovas nėra atėjęs, nėra pasakęs, nėra išsakęs tokios pozicijos. Tai, ką jūs dabar pasakėte, yra visiška nesąmonė. Pone Batin, prašom žodis. Priešingai, nei jūs, aš nesu labai pasišventęs ES gynėjas, tačiau ponas Jakin Vakinta yra šios ryties ekspertas, dirbantis Paryžėje, Münchene, ES ekspertų komiteto narys ir jis pasitraukė 2011 metų pabaigoje iš šios darbo grupės ir čia jo yra pozicija. Aš šiuo atveju pasiremiu eksperto nuomonę, nes jis žino, apie ką jis kalbą. As as be... Kad ir kaip būtų um, įdomu čia klausytis jūsų pasisakymų, ponė Karim, aš negaliu suteikti jums dabar uh, vėlgi mėlynosios kortelės, uh, negaliu pris, priversti ir kolegos atsakyti jūsų klausimą, praneškite mums vėliau, kaip jums seksis toliau diskutuoti, o dabar, ponas Astra. Pirmininkė, ačiū. Bendras Vieningas patentas yra puikia idėja. Automatinė patentinė apsauga valstybėse narėse yra labai puikus sprendimas. Idėja yra išlaikyta, tačiau vykdymas yra toks sudėtingas, kad realus intelektinės nusavybės apsaugojimas yra sudėtingas. Teisinė prasme sistema yra gan neaiški. Perinamojo laikotarpio, perinamasis laikotarpis yra nelabai aiškus, todėl mes įnešame netikrumo. Taip pat visa tai nekainuos pigiau. Išradėjams, mažoms įmonėms, pradedančiams veiklą įmonėms, kurios dirbs tik savo valstybėje narėje, jiems sąnaudos tik išauks. O naujos institucijos Londone ir Paryžėje taip pat nekainuos pigiai. E, būtų pasiektas rezultatas, jeigu būtų prisijungusios Italija ir Ispanija. Mes joms siunčiame milijonus. Ir dabar turime tokią Europą, kuri nėra išties sąjunga. E, šalis, kai kurios yra neatstovaujamos, piliečiai tą žino, o verslas taip pat nėra atstovaujamas. Ši sąjunga yra skirta tik politikams ir pareigūnams. Ačiū. Als nächsten Redner. Toliau keturios minutės. Lopes Isturės White, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelį metų mes siekiame tikros patentinės apsaugos sistemos, kuri užtikrintų visuotinę apsaugą Europos Sąjungoje. Manau, kad sutarėme dėl kai kurių dalykų, kuriuos galėtume įdėkti į teisės aktus. E, svarbiausia yra nediskriminavimas sutarties nuostatų, laikymasis e, socialinė ekonominė sanglauda, teisinis tikrumas bus nustatytas, mažos ir vidutinės įmonės galės diegti inovacijas visoje ES. Dėl to mes taip pat sutarėme. Bet jeigu pažvelgsime į teisinę sistemą, tai pamatysime, kad ji yra diskriminacinio požiūrio. Čia yra pažeidžiami sanglaudos principai ir yra padidinamas teisinis netikrumas ir nesilaikoma kai kurių šalių interesų bei stabdoma iš vienos pusės inovacijų plėtra. Svarbu, kad visi galėtų pateikti nuomonę. Teismas, kuris bus įsisteigęs ne vienoje vietoje, taip pat kelia tam tikrų sunkumų. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad ne visi prisijungs prie sistemos. E, Ispanija ir Italija neturės galimybės dalyvauti teismo veikloje. Šiaip tikslas yra geras, tačiau pasirinkti metodai nėra tinkami. Mano patie šalyje ir daugelie Europos šalių 90 procentų įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Todėl tai stabdyti gali išradingumą ir nesustabdys e, trečiųjų šalių nesažiningų veiksmų. Mes turime apsaugoti išradėjus, tačiau e, tokie pasiūlymai neapsaugos išradėjų. Tai taip pat skatina vidaus rinkos susiskaidimą. 25 valstybės narės dalyvaus sistemoje Ir reikėtų pasirašyti susitarimą dėl teismo steigimo kaip galima greičiau, tačiau tai yra sudėtinga. Šiuo metu egzistuoja daugybė teismų ir tai apsunkina ieškinių svarstymą. Tačiau ieškinių pateikimas vienam teismui dar neužtikrina teisinio tikrumo, o reglamentas, kuriame kalbama apie vertimo tvarką, taip pat yra nepakankamas. Kai kurios šalis galės svarstant ginčius naudotis savo gimtają kalbą, kitos dėja ne. Ir tai yra didžiulė kliūtis. Todėl tokiu būdu nėra užtikrinama tinkama patentų apsauga. Iš tiesų, jeigu mes balsuosime šiandien, tai mes atsisakysime tinkamos sistemos. Mes kalbame apie tris kalbas tik tai, apie du teismus Visa tai yra labai neaišku. Galime pažiūrėti į Max Planck fondą, kuris teigia, kad tai, ką mes dabar darome, yra žingsnis atgal, kalbant apie patentų teisų gynimą. Visa tai nepadės mums pasiekti mūsų tikslo, nes mes turime vadovautis sutarties dvasia ir nuostatomis. Ačiū. Ačiū Jums, kolega. Toliau ponė Geringerdė Odemberg. Po ponad 30 latach. Ačiū, pirmininkė. Po dešimtmečių atrodytų neįmanomų dėrybų, pagaliau mes pasiekėme kažkokį rezultatą ir kalbame apie galimybę apsaugoti išradimus pasitelkiant vieną patentą 25 valstybėse narėse. Tuo supaprastinama dabartinė sistema sumažėja net 80 procentų patentų išlaidos. Išauga konkurencingumas ir sukūriama vieninga rinka. Dabar patento kaina ES yra keletą kartų didesnė nei JAV. Ir dėka šio pasiūlymo sąnaudos gali sumažėti penkis kartus. Iki šiol daugeliu įmonių negalėjo sauliaisti įsigyti patentą, todėl dažnai parduodavo savo išradimus už vandenyno. Ir dabar įmonės galės rinktis tarp patentų e, tipų pagal savo poreikius. Ir dabar įmonės turi naują patentavimo galimybę ir dabar visos įmonės galės spręsti, kuris sprendimas joms yra patogesnis. Nacionalinis patentas, Europos patentas, kuris galioja mm, vienoje arba keliose valstybėse narėse pagal patentų konvenciją ir tarp bendro Europos patento. Tai yra visoms įmonėms atsiverančios didesnės galimybės, nes dabar yra įved... numatomos ir atitinkamos nuostatos susijusios su vertimu. Baigėsi kelis mėnesius trukęs darbas, kuris baigėsi pasiektų kompromisu, kuris tenkina visus. 6-8 straipsnį perkelti iš reglamento į tarp institucinį susitarimą. Ir taip yra išsaugomas ir teisinis pagrindas ir turime tinkamą kompromisinį sprendimą. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, taip pat komisijos nariui Barnie. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Rednerin hat für anderthalb Minuten Frau. Ačiū. Dabar ponia Tain, pusantros minutės. Dent, sehr geehrter Herr Kommissar Barnier, sehr geehrte Kollegen. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos, um, ilgą laiką europiečiai, verslas, ypač smulkus verslas, labai ilgai laukė, labai ilgai laukė šios dienos. Visi norėjome ES apimančios patentinės, apsau, pat, patentinės apsaugos. Ir Dabar, aišku, galima tokią apsaugą užsitikrinti, tačiau reikia pateikti patento paraišką kiekvieną valstybę narėje. Tai užima labai daug laiko, kainuoja daug pinigų. Europos Sąjunga patentinė apsauga kainuoja bent keturis, o gal ir daugiau kartų daug, daugiau nei Amerikoje ar Kinijoje ir to, kitose valstybėse yra užtikrinama tokia apsauga, kokios neturime mes. Taigi, tai, dėl ko balsuojame dabar, yra uh, verslo labai ilgai lauktas dalykas. Kol kas, aišku, yra tam tikrų problemų dėl vertimo, kadangi bus vertimas užtikrintas tik į anglų, prancūzų, um, vokiečių automatinis vertimas. O dauguma patentų tikriausiai bus pateikiami ir platinami anglų kalba. Uh, Aš norėčiau paminėti kai kuriuos klausimus, kuriuos mes nariai iš Vokietijos ypač aptarėme. Su pirma, kad ilgai reikės, um, daug laiko reikės užsitikrinti, um, kad būtų sutiktas patentas, e, bet to um, nebus patentinė apsauga užtikrinta programinėms įrangoms, kadangi tai netum, nenumatyta. President. Sengstrom. Ačiū pirmininkė žaliųjų frakcija, taip pat ir piratų struktūra norėjo patentinės apsaugos. Mes, ir, mes norime, kad visoje sąjunga galiotų patentinė apsauga, jeigu tai reikštų, kad tai būtų tinkama patentinė apsauga, teisingai integruota visas tai, teisinės politinės struktūras Europos sąjunga. Tačiau dabar, ką mes turime, ką remia, atrodo, dauguma, yra visiškai priešingas dalykas. Šis turimas reiškia, kad Europos parlamentas atsisakys visų savo politinių politinių galių, kalbant apie um, patentinę apsaugą ateityje ir atiduos tai um, tokia organizacija, kuri nepatenka į ES struktūrų uh, architektūrą ir tai teismas nebus ES teisinės sistemos dalis. Tai yra blogai, kalbant apie inovacijas, apie ES bendrą situaciją. Kodėl mes tai turime? Uh, kaip jau buvo pasakyta, keliarius dešimtmečius yra laukiama šio, šios priemonės. Bet mes turėjome patentų biurą, tai yra tarptautinė organizacija, kuri nepa, nėra ES dalis, kuri nepavaldi, nėra kontroliuojama Europos parlamento ir taip toliau yra sutarti, tai sutartis pa, Europos patentų biuro pagrindas, tai yra Europos patentų biuro konvencija, kur yra pasakyta, kad negalima patentuoti programinės įrangos, gyvybės ir taip toliau. Mes žinome, kad Europos patentų biurų visiškai nerūpi tie dalykai, vis tiek jie suteikia patentas, pas, patentus, pasitelkia įvairias teisinės mm, formulės kitokias. Pavyzdžiui, sako, kad mes neleidžiame patentuoti programinių įrangų kaip po tokių, bet mes leidžiame patentuoti programinę įrangą, kuri yra naudojama kompiuteriuose. Aišku, tai yra visiškai, visiškai šlamštas, e, kai kalbame apie tokius argumentus, bet taip jie dirba. Ir dabar labai svarbu, kad tokia patentinė sistema būtų e, sutvarkyta, kad būtų užtikrinta juridinė ir politinė kontrolė. Tačiau mes praleidome tą progą ir toliau atsisakėme bet kokių įgaliojimų ir toliau palikome visą tą sistemą už įstatymo ribų. Um, Aš labai raginčiau kolegos iš naujo pagalvoti apie taip. Taip, ir mes turime skirtingų nuomonių dėl patentų paketo, tačiau manau dėl vieno dalyko mes visi sutarėme. Mes visi sutarėme, kad labai svarbu tai yra e, patentų sistemos veikimas, labai svarbu yra Europos ekonomikai. Mes visi sutinkame, kad e, gera patentinė sistema yra labai gerai e, ekonomikai, tuo tarpu bloga yra kenksminga. Tai jeigu mes visi sutarėme dėl tokio dalyko, tai tikrai nėra prasmės, kodėl mes turime atsisakyti tokių galių, tikrai atsisakyti vieno iš to nedaugelio dalykų, ką mes kaip politikai realiai galėtumėm padaryti per, per teisės aktus. Taigi, kolegos, labai prašau palaikyti žaliųjų pakeitimus ir pradėkime visi dirbti kartu vardan realios geros patentinės apsaugos ES. Ačiū kolega, dabar vienai minutiai ponas Kužušnik. Kolegové, pan komisar. Ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, ponas Barnie pasakė, kad jis e, nori būti paskutinis komisijos narys, dirbantys šio klausimu. Pažįstu komisijos narį, žinau, kaip jis e, dirba ir linkiu, kad taip ir atsitiktų. To paties e, linkiu ir pono ponui Rapkajui, kitiems pranešėjams ir visoms e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad tai būtų galutinis sprendimas. Netgi priėmus vis dėlto šią sistemą, e, Europos patentas bus brangesnis nei patentai JAV. Ir vargu, ar ši sistema padės dėkti uh, naujoves. Mums reikalinga sistema, kuri užtikrintų automatinį vertimą. Tik tai taip galėsime paspartinti skelbimą ir paspartinti teigiamus rezultatus. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat für eine Minute Herr. Ačiū. Ponas Janin. Ačiū pirmininkė, šis paketas yra. Um, iš tikrųjų lenktynės tarp kapitalizmo, kuris nori viską privatizuoti, visą tai, kas yra gyva, visas žinias, visas mokslo išradimus, visas idėjas, netgi žodžius e, joms išreikšti. Tie, kas nori, ir tų, kas nori atvirumo darbuotojų, kurie nori išsaugoti savo žinias ir patirtį. Kai ispanai, prancūzai, jūs ats... neprisimenate, kas yra svarbu, kai kalbame apie um, Kiniją, Ameriką. Jūsų paketas dėl patento nieko neišspręs. Ir iš tikrųjų, kai kalbam apie mūsų MVI situaciją, iš tikrųjų taip tik tai pasitarnaus privat privatizavimui iš už, iš už kitų, iš kitų valstybių ir visas tas turtas, kurį mes turime, tik iškeliaus kitur. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie visą skaitminę revoliuciją. Herr Kollege, ich wollte Sie nicht unterbrechen, muss aber daran erinnern, dass man ein Stück langsamer reden. Ačiū. Nenorėjau jūsų pertraukti, bet e, norėčiau paprašyti, kad kalbėtume truputį lėčiau. Nesunku ir suprasti, ką jūs norite pasakyti. Toliau pana Žiobro. Panie przewodniczący, debatujemy dziś nad pirmininkė, šiandien kalbame apie labai svarbius pakeitimus šioje ES palikos srityse ir, srityje. Ir nors čia yra labai nemažai optimistiškai kalbančių apie šią sistemą, vis dėlto negalime ignoruoti tų pavojų, kurie kyla mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač mažesnėse ES valstybėse narėse. Vis dėlto naujoji sistema sustiprins didelių koncernų pozicijas, ypač didesnėse ES valstybėse narėse e, ir taip pat JAV ir kitose e, šalyse. Pagal naujuosius, e, naujasias nuostatas šie koncernai galės didinti savo pajamas Ir nepamirškime, kad patentų sistemas koncernai dažnai išnaudoja tam, kad tiesiog užkirstų kelią mažesniems įmonėms patekti į rinką. E, Lenkijoje mažos ir vidutinės įmonės sukuria labai nemažą BVP dalį ir planuojame, kad e, vis dėlto šios e, įmonės e, toliau patirs didesnių sąnaudų įsigaliojus šiai naujai patentų sistemai. To negalima pamiršti. Nu, Ačiū toliau, panas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ES patentas galėtų sustiprinti ES konkurencingumą, palyginti su JAV, Kinija, galėtų sumažinti biurokratiją. Tai tikrai daug naudos verslininkas, tačiau aš labai skeptiškai vertinu tai, kadangi, pavyzdžiui, pažiūrėkime į ginčių sprendimą ar teisinį tikrumą nacionaliniai teismai jau nebegalės nieko padaryti, nacionalinės nuostos nebegalios, kadangi turės galioti ES teisės nes nuostos, o čia dėl teisėjų darbo kvalifikuotumo kyla rimtų abejonių gali būti, kad tik tai 25 procentai bylų būtų sprendžiamos nacionaliniuose teismuose, o visa kita būtų sprendžiama kažkur kitur už uždarų durų. Man kai ką tai primena. Ir kaina tikrai nesumažės. Žmonės galvoja, kad mm, bus tik tai dar didesnė rizika, dar daugiau problemų. Mes negalime savo leisti tokių dalykų. Teisingumas tik pabranks ir MVI to tikrai nereikia. Tikrai nereikia to šiandien. Noriu būti tikras, kad patentų teismo nutartis būtų galima apskūsti teisingumo teisme. Tai būtina garantuoti. Be to, dėl augalų ir gyvūnų gyvybių tai irgi turėtų būti patentuojama. Mėly kolegos, nematau pono Busutil, ar jis tikrai yra salėje? Ne. Jeigu jo nėra, tai pane Merkis. Eh, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų nuveiktą sudėtingą darbą, pagaliau matome rezultatą ir išėmė iš tos aklavietės, kuri truko kelis dešimtmečius. Tačiau ar mūsų rezultatas pasiektas yra tikrai tinkamas, ar jis tikrai palankus Europai? Man atrodo, kad galėjome pasiekti ir geresnių sprendimų po šitiekos metų darbo. Ko gero, iš tikrųjų, tai nėra, negalime sakyti, kad mūsų darbą vainikavo sėkmė. Tiesiog kažką galiausiai turime, kažkokį rezultatą. Parengėme sudėtingą sistemą, kuri galbūt yra ir sunkiai suprantama. Mes tikėjomės aiškaus, palankaus instrumento, tinkamo patento, tačiau esame šiek tiek nusivylę. Mes iš tikrųjų tikėjomės, kad patentas padės mums padidinti mūsų inovacijų biudžetą. Iš tikrųjų mums reikalinga gera patentų sistema užtikrinant Europos konkurencingumą. Ačiū ponė Merkis, dabar panas Debaker. Um, Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad pagaliau turime Europos patentą pasiektas kompromisas. Uh, Jam buvo padėti pagrindai pirmininkaujant Belgijai 2010-aisiais ir man atrodo, kad tai kompromisas, kuris padės ES neatsilikti nuo inovacijų procesų ir išlaikyti stiprias pozicijas globalioje rinkoje. Ką tik buvo pa, e, paskelbta, kad iš tikrųjų atmetė teismas visus Italijos ir Ispanijos ieškinius, taigi aš manau, kad e, dabar Galime teikti, kad Europos patentų sistema sumažins patentų tvirtinimo ir vertimo kainas, o teisiniai sprendimai padės užtikrinti didesnį nuoseklumą ir nuspėjamumą, kas yra labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ši sistema yra svarbus žingsnis dėgiant inovacijas e, ir jas dėgiant rinkoje kalbant ir apie viešąjį, ir apie privatų sektorių. Ačiū. Ačiū, ponas Debakerį, ponas Šimanskė. Ačiū. Europos patentų sistema turėjo skatinti inovacijas. Ir antra, palengvinti galimybės kreiptis į teismus. Vis dėlto Europos patentas matome, kad patiks priešingų tikslų. Daugelis gyventojų, daugelis piliečių ir įmonių turės tiesiog um, priimti tūkstančius patentų išduotų ne jų jurisdikcijoje ir ne ta kalba, kuri yra oficiali kalba jų šalyse. Užsienio teismuose uh, bus sprendžiamos daugelios bylų E, užsienio kalbomis, išauks vertimo kainos ir išauks kitos administracinės išlaidos. Taigi pasunkėja galimybės kreiptis į teismą. Taigi sukūrėme situaciją, kai stipri toliau stiprės, o silpni toliau silpnės. Europos patentas taip pat taps tokiu protekcionizmo instrumentu, kuris užkirs kelią kai kuriams įmonėms patekti į rinką manome, kad e, šis reglamentas sumažins konkurencingumą ir sumažint inovacijas ES. Ačiū, panas Fereira. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad suprantame, kad reikia tam tikros procedūros, kuri leistų ir mažoms įmonėms nedideliai galbūt mokslo institucijai, individams užsitikrinti patentinę apsaugą. Ir mums reikia viešų diskusijų, joms turėjo būti skirta daugiau laiko. Uh, visas tas procesas panašu yra ta, skirtas tarnauti tik tai pagrindiniams stambiosiams įmonėms, stambiesiams verslo interesams, tuo tarpu mažesni interesai kiek paminami. Be to teismas, tas patentų teismas lems, kad bus atsisakoma nacionalinių teismų ir čia yra daug problemų dėl to. Ir be to, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip gyvybės patentavimas ar galimybė piliečių asociacijoms e, išsakyti savo poziciją ginčių sprendime yra problematiškas. Kalbų e, režimas, nediskriminavimas, e, kai kuriuos menų neprivilegijavimas irgi yra problema. Pone pirmininkė, noriu atkreipdėmėsi į keletą galimų problemų. Europos patentų tarnyba koncentruojasi į automatinio vertimo tobulinimą pagrindinėmis europos patentų kalbomis vokiečių anglų prancūzų tačiau automatiniam vertimui į mažesnių valstybių kalbas e, tobulinti aš turiu omenyje yra skiriama gerokai mažiau dėmesio todėl geros kokybės vertimo kaip pavyzdys į lietuvių kalbą kuri yra ypač sudėtinga gali tekti palaukti dar ne vienerius metus todėl manyčiau kad valstybėms tokioms kaip e, lietuva reikalinga numatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį tam kad e, patentų pareiškėjai bei pramonės įmonės galėtų sklandžiai pereiti nuo žmogaus atliekamo vertimo prie automatinio vertimo. taip pat būtina atsižvelgti kad patento vertimas yra publikuojamas viešai informuojant visuomenę apie išimtines patento savininko teises todėl neteisingas vertimas gali suklaidinti pramonės įmones ir sukelti nepageidaujamus pažeidimus. dėkoju. Ačiū, ponė Angelika Nibler. Dank, frau präsidentin herr kommissar! ačiū pirmininke komisare ministrai. Ministrė, ponės ir ponai, patentinė apsauga Europos Sąjungoje šiandien kainuoja labai brangiai, dešimt kartų iš tikrųjų brangiau nei Amerikoje ir Kinijoje, kaip kolegos sakė, ir užtrunka daug laiko. Šį rytą mes kalbame apie patentinę apsaugą, kuri, jei būtų patvirtinta, būtų labai reikšmingas, milžiniškas žingsnis ES bendros rinkos kūrime. Iš tikrųjų, milžiniškas žingsnis į priekį. Ir todėl visų pirma noriu šiltai padėkoti e, kolegoms, kurie dirbo šiuo klausimu, ypač pranešėjams. Baldasarį Rapka ir Lėnė, komitetams, kurie tikrai per tuos ilgus dešimtmečius daug dirbo ir neleido uh, pamiršti tų pagrindinių idėjų, kurie laikėsi savo pozicijų tvirtai ir labai konstruktyviai tuo tarpu dirbo tam, kad mm, ES patentas taptų realybė. Aš iš Bavarijos ir daug mažų vidutinių įmonių iš mano regiono jau daug metų sako, kad sąjungos patentas turi būti sprendimas ir labai tikiuosi, kad mes priimsime šį patentą, nes tai bus augimo ir darbo vietų kūrimo katalizatorius ES, ypač mažam ir vidutiniam verslui, kuris tiek daug metų prašo užtikrinti tokią patentinę apsaugą. MVI yra būtent tos, kurios sukuria darbo vietas, apmoko jaunimą, užtikrina didžiausią novat novatoriškai potencialą ES. Taigi aš manau, patvirtinus e, tokią patentinę apsaugą galėsime e, sutaupyti mažam ir vidutiniam verslui ir laiko, ir pinigų. Ir tai yra labai svarbu. Tad raginu labai visus paremti šios dokumentus. Pramonės komitete jau daug metų kalbame apie pasiūlymus dėl smulkaus verslo akto iš komisijos. Ir dabar vienas iš tų pagrindinių dalykų kam turėtumėm skirti daugiau dėmesio, yra tai, kad e, MVI galbūt nėra tokios mobilios, kaip kad norėtų būti, bet mes turime tuo pasirūpinti, kad užtikrintumėm tikamą patentinę apsaugą ES. Aišku, sudėtinga buvo dirbti šiais klausimais, daugelis kolegų apie tai kalbėjo dar e, nuo septinto dešimtmečio kalbame apie tai. Aš parlamente irgi dirbu jau 13 metų ir atsimenu, kad daug metų labai intensyviai tais klausimais dirbame. Tokiu kaip 90 procentų patentų paraiškų yra pateikiamas anglų kalba. Aš labai e, myliu ir gerbiu savo kalbą ir savo kalbos dialektą, kuriuo kalbu, bet vis tik tai reikia pripažinti tą faktą. Ir be to aš tikiuosi, kad Italija ir Ispanija taip pat pasinaudos tų atvirų durų galimybę, apie ką buvo kalbėta. Mes labai tikimės, kad tikrai bus sprendimas pritaikytas visose 27 valstybėse narėse. Uh, trys buveinės. Uh, teismas, na, galbūt nėra tai variantas pats geriausias, tam tikrą prasme paradoksalus variantas, tačiau vis tik tai tenka su kai kuriais dalykais taikytis ir dėl savo iniciatyvos pranešimo panas Lėnė teisingai išsako mūsų poziciją, aš manau. Ir pabaigai noriu pridurti, kad e, dažniausiai, kai siekia tobulybės, tai um, e, nepasiekia tikrai gero dalyko. Ir aš manau, kad to ir nereikia, reikia siekti būtent gero dalyko. Ir tikrai, ir mes kartu su komisija daug metų daug, dirbame šio klausimu ir, ir variantas tikrai geras. Aš labai tikiuosi, kad visi jį palaikys. Dėkuoju, poniai Nibler. Dabar ponia Plasikova Benova. Dvi minutės. Ačiū. Mes kalbame apie bendrą patentinę apsaugą. Jau ištisus metus mes siekiame šio tikslo. Dabar komisija pateikė savo pasiūlymus, jeigu mes jiems pritarsime, įmonės, verslininkai ar atskiri asmenys galės apsaugoti savo išradimus Europos lygiu. Sąnaudos yra viena iš tų priežasčių, dėl kurių patento savininkas iki šiol nesiekia užsitikrinti bendros patentinės apsaugos. Tačiau šiuo metu kalba eina apie sąnaudų sumažinimą. Europos patentų sistema sumažins e, sum, sumą įsigyti patentui iki 6000 maždaug eurų. Taip bent jau yra sakoma. Taip pat sistema bus e, supaprastinta ir savininkų iš, išlaidos sumažės maždaug 80 procentų. Tai sudarys galimybės laisvam judėjimui užtikrinti, taip pat sustiprins ir padidins investicijas į inovacijas. Mes turime skirti 3 procentus nuo bendrų nacionalinių pajamų Toks yra mūsų tikslas. Taip pat siūlymuose yra užtikrinamas teisinis tikrumas. Be to, turėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas turėtų gauti informacijos apie tai, kaip komisija vykdo savo įsipareigojimus. Dėkuoju dabar ponas Manders. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams atlikus puikų darbą. Ypatingai norėčiau pagirti komisijos narį Barnier kad išspaudė viską iš to, kas įmanoma praeis tiek daug metų. Turiu pasakyti, kad rezultatas pasiektas puikus. Brabante ket, pateikiamas maždaug keturios paraiškos kasdieną patentui gauti. Aš pats esu pateikęs keletą prašymų patentui įsigyti. Džiugu, kad dabar galėsiu gauti patentą, kuris galios visoje Europos Sąjungoje. Aš esu teisininkas, dirbu su nusavybės, intelektinės nusavybės teisėmis ir sutinku, kad sunku yra užtikrinti bendrą patentinę apsaugą Europos Sąjungoje. Taigi puikiai padirbėta, puikiai padirbėjo komisija ir parlamentas. Turiu pasakyti, kad tenka apgailestauti, kad dvi šalis neprisijungia prie sistemos. Jeigu jos prisijungtų, mes kalbėtume apie bendrą ES patentinę sistemą. 40 metų svarstėme tokias galimybės ir tikiuosi, kad mes pritarsime šiems pasiūlymams didelę balsų daugumą. Ačiū dabar ponas Tošenovski. Vieną minutę. Vážená paní předsedající, pane komisaři. Pone pirmininkė, komisarė, Europos patento patvirtinimas yra finišo linijos pasiekimas. Ir tai sustiprins Europos Sąjungos įmonių konkurencingumą. Aš esu gavęs palankių nuomonių iš Čekijos prekybos rūmų dėl šių pasiūlymų. Tai yra tik pirmas žingsnis, kur kas svarbiau bus įpūsti gyvybės į šiuos teisės aktus. E, turėtų tapti paprastesnė visa administravimo sistema ir patentai turėtų būti apsaugomi ir už ES ribų. E, geri ketinimai ne visuomet yra pritaikomi, nes visa tai tampa sudėtinga dėl administracinės naštos, bet aš tikiuosi, kad taip nebus šį kartą. Dėkuoju dabar ponas Angurakis. Ačiū, ponė pirmininkė bendros patentinės apsaugos sistemos tikslas yra apsaugoti ES bendrąją rinką ir Europos patentus. Taigi intelektinės nuosavybės su tuo susijęs darbas turėtų tapti pigesnis. Mes matome, kokią monopoliją laiko stambios įmonės, tokia yra tendencija ES ir atrodo, kad dabar įmonėms gauti paslaugas ir įmonės taps dar sudėtingiau, kalbu apie paslaugas, gauti sveikatos, apie galimybę gauti sveikatos paslaugas ir vaistus. Sudėtinga teisinė sistema yra numatoma. Daugybė nutarimų, daugybė reikalavimų šiuo metu galiojantiems patentams. Ačiū. Dėkuoju, ponas Morganti, vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Bendra patentinė apsauga gali būti naudinga. Sąnaudų sumažinimas registruojant patentą ir verčiant jį yra labai svarbus pasiekimas įmonėms, ypatingai mažoms įmonėms. Jos sutaupys tūkstančius eurų kiekvienam patentui. Krizės metu tai yra labai naudinga. Bet mes norime vienos oficialios kalbos. Dėl daugybės priežasčių tai turėtų būti anglų kalba. Atrodo, kad dabar privilegijos yra skiriamos ir Prancūzijai bei Vokietijai. Šiuo metu yra taikoma trijų kalbų tvarka, taip kaip EPSO konkursuose. Aš turiu pasakyti, kad reikia laikytis nuoseklumo. Negalima suteikti privilegijų ir prancūzų bei vokiečių kalbai. Ačiū. Pone Galo, trys minutės. Ačiū pirmininkė, kaip kolegos jau priminė, 40 metų Europa laukia Europinio patento dabar gyvename istorinio momento metu ir noriu už tai padėkoti komisarui Barnie. Šis patentas yra būtinas, norint propaguoti inovacijas, sukurti palankias aplinkas investicijoms į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą iš verslo pusės. Tikrai reikia daugiau inovacijų, daugiau kūrybos ES, nes tie skaičiai, kuriuos mes matome, mūsų nedžiugina. Šiandien Europoje pateikiama 60 tūkstančių patentų paraiškų, tuo tarpu JAF e, apie 280 tūkstančių, Kinijoje 170 tūkstančių patentų paraiškų pateikiama. Aišku, kai kurie, deput, kai kurie parlamentarai ar profesoriai kritikuoja siūlomus teisės aktus, nes jie galvoja, kad ši juridinė bazė nebus tabula. Aš pritariu kai kuriai iš šių kritikų išsakytų kritinių pastabų, tačiau tai nereiškia, kad mes turėtume apsiriboti vėl akademinėmis diskusijomis, mes turime galvoti apie šio teisės akto poveikį visai ES ekonomikai. Ir ši europinė patentinė apsauga bent šešis kartus sumažins kaina patento gavimo ES nuo 36 tūkstančių iki 4,5 tūkstančio. Ir dabar patentas bus prieinamas ir smulkiam vidutiniam verslui. Tai sustiprins mūsų įmonių konkurencingumą. Svarbiausia, kad mes sukūrėme nuoseklę sistemą, kuri užtikrins vieningą apsaugą viso Europos Sąjungą, pasiremiant Europos patentų biuro e, praktiką, iš tikrųjų pasitvirtinusią praktiką ir be to kaip teisingumo, ES teisingumo teismas pasakė dėl e, jurisdikcijos e, savo nuomonėje Svarbiausia dabar, kad mes įveiktumėm Lisabono sutarties 118 straipsnio nuostatas, kur, pagal kurias reikia vieningo sprendimo taryboje dėl kalbinio režimo, kalbant apie intelektinės nusavybės dokumentus. Tačiau atsižvelgiant į visą turinį, visą visus juridinius politinius sunkumus, su kuriais mes susidurėme, aš manau, kad šis rezultatas, kurį mes turime, yra geriausias, kokį galėjome pasiekti. Taigi aš šiltai sveikinu poną Rapkai, poną Baldasarį ir poną Lėnę sveikinu juos už jų pastangas, už jų pasišventimą ir už didžiulį kompromiso siekimą, ką jie pademonstravo. E, taigi pasirūpinkime, kad turėtumėm šį juridinį pagrindą, pagrindą ir pažiūrėkime, kaip viskas veiks, pažiūrėkime, kur bus e, silpnosios ir stipriosios pusės ir aišku, kad po to ES teisės aktų leidybos institucijos turės galimybę e, patobulinti tas nuostatas ateityje. Pabaigai pabaigai norėčiau išsakyti nuoširdžią viltį, kad Ispanija ir Italija um, peržiūrė savo sprendimus ir įsitrauks į Europinės patentinės apsaugos sistemą. Tai yra labai svarbu, norint sustiprinti ES bendrą rinką ir užtikrinti jos augimą. Tack för ordet. Ludvigsson. Det är positivt att det nya EU... Ačiū. Tikrai gerai, kad pagaliau atrodo bus sukurta Europos patentų sistema. Dėl to pagerės inovacijų dėgymo sistema. Visas procesas bus pigesnis ir paprastesnis. E, ES įmonės įgaus stipresnės pozicijas pasaulyje, kuriame vis stiprėja konkurencija. Taigi, tai yra tikrai svarbu užtikrinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ES. Ko gero, Europos patentų sistema yra vienas pagrindinių elementų siekiant augimo ES. Iš tikrųjų, daug kritinių pastabų šiandien buvo išsakyta ir daugelis jų yra teisingos. Ir aš manau, kad e, kompromisas galbūt netobulas, tačiau jis yra naudotinas. Naujosios taisyklės yra tinkamai suderintos ir naujoji Europos patentų sistema atitiks poreikius. Būtent todėl aš pritariu šiam kompromisui pasiūlymai ir dabar jau laikas pereiti nuo kalbų prie darbų patentų srityje. Ačiū, ponas Tremosa į Balsels. Ačiū, pirmininkė. Šiandien didi diena ES jos įmonėms ir piliečiams po dešimtmečių dėrybų turėsime ES patentą, kuris galios daugelį valstybių narių ir stiprins bendrą rinką. Vis dėlto Ispanija atsisako prisijungti prie šio didžiojo ES projekto ir man gėda, kad dėl menkų nacionalistinių priežasčių Ispanija pasirinko nedalyvauti sėkmį e, sistemoje. Būtent dėl to tūkstančiai įmonių patirs neigiamas pasiekmes. Aš esu Katalonijos atstovas ir apie 30 procentų visų patentų Ispanijoje kasmet yra mm, išduodama būtent Katalonijoje. Taigi mane dabartinė padėtis tikrai stebina. Mes remdami bendrąją rinką remiame savo šviesesnės ateities galimybės ir panašu, kad Ispanijos vyriausybė suteikė papildomų priežasčių Katalonijos piliečiams prašyti nepriklausomybės nuo Ispanijos. Ačiū ponui Tremoza Ivalses. Ar jūs atsakytumėte į pono Lopės įsturis klausimą? Kalbant apie nacionalizmą, nenoriu pernelyg kritiškai pasisakyti, galbūt jūs pats esate nacionalistas. Kaipgi bus tada, kai katalonai turės kreiptis į tris skirtingus, tris skirtingas institucijas, bendrauti kalbomis, kurios nėra jų e, gimtoji kalba, Kaip jausis tada katalonai? Galbūt e, vis dėlto reikalinga mums bendra patentų sistema, ar nesutiktumėte? Ačiū. Pasakysiu Jums, ponas Lovės Isturis, kad e, anglų kalba mes taip pat kalbame. Barcelonos universitete, pavyzdžiui, galima studijuoti katalonų ir anglų kalbomis. Katalonijos įmonės eksportuoja daugiau į Europos rinkas negu į kitus Ispanijos regionus. Taigi kalbos klausimas nebūtinai yra kliūtis, kalbant apie naujų išradimų patentavimą. Todėl mes ne prieš šį Europos projektą. Ačiū. Jums dar vienas klausimas, ponas Tremosė ir Balselas, ar sutiktumėte atsakyti? Panas Balsels, jums dar vienas klausimas. Ar atsakysite? Ponas Idalgo. Ačiū. Ką tik girdėjau, kad nacionalizmas tarsi yra blogas dalykas įmonėms. Noriu paklausti, kodėl jūs neatsisakote nacionalizmo, kuris yra toks labai žalingas Katalonijos verslui. Atsakysiu kolegai. Aš esu katalonas ir aš save laikau katalonų ir europiečių. Katalonijos ekonomika po paskutinių rinkimų, kai mes balsavome už partijas pasakančius už nepriklausomybės referendumą. Taigi mūsų ekonomika yra gana pajėgi, turime labai daug tarptautinių įmonių, turime labai daug e, įmonių, kuriems aktualus patentavimo klausimas. Mes labai atvirai žiūrime į ekonomiką, į pasaulį. Mes labai didžiuojame savo tradicijomis ir savo šalimi. Ačiū. Ačiū, ponas Vatiechovski. Ačiū, pirmininkė. Čerčilis kažkada pasakė, kiek kiekvieną kartą, kai buvau teisus, tiek kartų buvau vienintelis besilaikantis tos nuomonės. Aš irgi tokioje padėti dažnai atsiduriu, kalbant apie cukrų. Taip buvo ir šiandien vėl taip jaučiuosi. Aš pasisakysiu prieš šią sistemą ir dėl to, kad Lenkijoje ekonomikos subjektai ir mokslininkai visai labai specifiškai mato visą šią sistemą. Tikimasi, kad išlaidos išaugs, ypač vidutinėms ir mažosioms įmonėms. Manoma, kad projekto taisyklės yra priderintos stipresniesiems žaidėjams, jos yra palankios didesniems įmonėms. Ir aš pasakyčiau, prieš gyvų organizmų patentavimą, augalų ir gyvūnų. Toks patentavimas daro žalą žemės ūkiui ir žemės ūkis e, tokiu būdu yra traktuojamas kaip pramonės šaka. Tai yra nepriimtina ir todėl aš balsuosiu prieš bendrą Europos patentą. Ačiū. Ačiū. Cienījamā priekšsēdētājs kundze, kolēģi, Ačiū pirmininkė. Kolegos šioje salėje ir ne tik ES yra kalbama apie bendros rinkos stiprinimą, ekonomikos augimo būtinumą. Mes visi suprantame, kad be ekonomikos augimo Europa praras pinigus ir nebeturės pinigų netgi būtiniausiams išlaidoms, socialiniams sistemoms, pavyzdžiui, finansuoti. Taigi, klausimas, kaip užsitikrinti ekonomikos augimą. Aišku, labai svarbu yra pasirūpinti, kad mūsų vyriausybės galvotų apie biudžeto drausmę, bet aš taip pat mantau daug galimybių darbo teisės prasme, mūsų darbo jėgai galėtų tai būti palanku ir skatinti augimą, reikia investuoti taip pat į švietimą, mokslo tyrimus, kad e, parengtumėm e, tokius žmonės, kurie galėtų dirbti e, ir užsitikrinti pajamas. Bet štai čia mes susidurėme su viena realia problema kaip, galvojant apie tos žmonės, apie tą ateitį, kaip užtikrinti e, patentinę apsaugą, juk yra kalbinių problemų, yra paskui e, problemų dėl bilinėjimosi, tačiau yra ir sprendimų. Ir mėly kolegos, po maždaug 40 metų dėrybų mes galų gale uh, prieme prie tokio etapo Europoje, kur tikrai galime užtikrinti europinę patentinę apsaugą. Aišku, dar nėra viskas tobula, kadangi dvi valstybės narės, Ispanija ir Italija, nusprendė neprisijungti, tačiau 25 valstybės narėse naujas ar senas išradėjas dabar galės pasinaudoti su paprastintų procesu ir gauti, gauti patentinę apsaugą visose 25 valstybėse narėse kartu. Š, Dabar aišku, kad reikia to patentinę apsaugą įgyti skirtingose valstybėse narėse, kas kainuoja dešimt kartų brangiau ir yra labai sudėtinga. Aišku, mūsų dabartinis sprendimas gal nėra tobulas, tačiau jis yra geras, jis bus puikus pagrindas tolesniai raidai ir mes galėsime padėti mūsų žmonėms, mūsų išradėjams, kurie um, galės dabar turėti apsaugą visoje Europoje. Pratikau. O piața a brevetelor i diferenele în aplicarea legilor împiedică inovarea i progresul în cadrul pieei interne complică utilizarea sistemului de brevete i împiedică protecia eficientă. suskaidyta sistema užkerta kelią patentų savininkams veikti. Mes turime neveiksmingą ir brangiai e kainuojančią sistemą, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms. ES šiuo metu siūlo gerą sprendimą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, kuris galios uh, Europoje. Jis galios bent jau dalyje ES teritorijos. 70 procentų bus sumažintas patentų pareiškėjų sąnaudos, atnaujinimo mokestis yra aiškiai numatytas ir tuo visų gali pasinaudoti mažos ir vidinės įmonėms. Žinoma, kad vertimo tvarka yra labai svarbi valstybėms ir įmonėms Ir svarbu yra užtikrinti vertimą į visas ES kalbas. Automatinis vertimas, aš manau, yra šiuo metu pernelyg sudėtingas. Mes turime numatyti pietričių Europai atitinkamą vietą šioje sistemoje. Dėkuoju, panerys. Ačiū pirmininkė komisarė. Tai tikrai istorinė savaitė mūsų įmonėms. Po daugiau kaip 30 metų Europa pereina nuo bevaisių diskusijų prie realių žingsnių, kurie leis užtikrinti mūsų įmonių šadimų apsaugą. Dabar, norint užsitikrinti dešimtyje valstybių narių dešimtį metų galiojančią apsaugą, kai tai kainuoja daug tūkstančių, buvo paminėta kolegų skaičiai, kad JAV pavyzdžiui tai kainuoja daug mažiau. Dabar pagal naują sistemą kaina turėtų būti apie 5 tūkstančiai vidutiniškai už tokią patentinę apsaugą. Aišku, reik, galvojant apie ateitį, reikia galvoti apie mūsų išradėjus, mūsų tyrėjus ir aiškiai pasakyti, kad tikrai ta patentinė apsauga yra labai reikalinga, bet vien jos nepakanka ir jeigu mūsų pramonė nori geresnės apsaugos, tai reikės ir kapitalo, palengvinti prieigą prie kapitalo, reikės palankių sąlygų sukurti, kad mūsų įmonės galėtų realiai konkuruoti globaliai polarizuotoje situacijoje. Ponas Idalvo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš atsiprašau, bet šiandien mes kalbame ne apie Europos patentą, mes kalbame apie Prancūzijos ir Vokietijos diskriminavimą. Ispanija yra dar, ispanų kalba yra dar labiau plačiau kalbama. Ir Mes galime tik prisiminti, kokios diskusijos šio klausimu vyko komitete. Mes kūrėme teisinę sistemą, kuri kelia grėsmę ES teisiniai sistemai. Mes tiesiog neturėtume tam pritarti. Ačiū. Dėkoju. E, ponios Kasteks nėra posėdžių salėje. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Repo. Arvoisa puhemies, olen mielenkiinnolla seurannut muiden kollegojen. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš su didžiuliu susidomėjimu klausiau kitų pasisakiusiųjų. Mes turime pabrėžti patentų smulkiam verslui svarbą. Patentų ir intelektinės nusavybės apsauga yra labai svarbus klausimas įmonių konkurencingumas labai dažnai priklauso nuo jų galimybės dėkti inovacijas. 80 procentų naujų darbo vietų per pastarosius metus buvo sukurta būtent mažose įmonė, įmonėse. Ir šiuo metu labai nedėlis skaičius smulkių įmonių kreipiasi dėl patento. Dažnai mažos įmonės apsiriboja e, šalyse, savo šalių teritorijoje Mažos įmonės dažnai taip pat negali ir teikti paraiškų dėl patentų, tiesiog negali to savo leisti. Šiandien, norint įsigyti patentą, kuris galėtų visoje ES, kainuoja keletą kartų daugiau negu kad ją. Ja, ir tai yra neteisinga. Ypač jeigu mes norime užtikrinti, kad mūsų vidaus rinka veiktų sklandžiai ir gerai. Europos patentai yra labai svarbus Europos ateičiai ir ES strategijos 2020 įgyvendinimui. Patentai gerina mokslinius tyrimus ir jų pritaikymą taip pat tiesiogiai prisideda prie darbo vietų kūrimo. Ačiū. Dėkoju. Ponas Kovač. Jo nėra, taigi perėsime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Keli, prašom. John, uh, yesterday... Ačiū endeavour we got the Nobel Peace. Ačiū. Vakar po 60 metų mums paskirta Nobelio premija. Šiandien vėl po daugelio dešimtmečio turime sprendimą dėl patentų sistemos. Vieniems įtinka, kitiems ne. Komisijos narys Barnie teisingai pasakė, kad tai yra dinamiškas kompromisas. Jeigu konkurencija padidės, tai reiškia, konkurencingumas padidės, tai gerai. Jeigu padės sumažinti išlaidas, tai taip pat parodys, kad e, šis sprendimas yra geras. Kaip kolegė pažymėjo, 60 tūkstančių patentų patvirtiname ES kasmet. Jeigu šis skaičius išauks, tai vėlgi parodys, kad šis sprendimas yra teisingas. Ačiū. Ačiū, kirie Keli. O kirius Cver. Ponas Izver. Ačiū, komisijos nariai, kolegos. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus Lėnė, Baldasarė ir Apkai. Sveikinu ir komisijos narį. Mums reikalinga konkurencinga ES ekonomika. Mes prarandame savo pozicijas tarptautinėje rinkoje. Visada stengiamės būti inovatyvus, tačiau dabar pradedame atsilikti ir dabartinė sistemos reforma padės mums siekti pažangos. Mažusios ir vidutinės įmonės galės sėkmingiau veikti, sumažės išlaidos, bus geriau saugoti patentai. komisijos narė, aš norėčiau išsakyti savo pritarimą jūsų darbui ir kaip ir jūs mane liūdina tai, kad slovenų kalba neturės tokių pozicijų kaip kai kurios kitos. Tačiau jeigu man reikėtų rinktis tarp dviejų blogybių, tai aišku, aš pasisakyčiau už ES patentą. Ačiū. Mulțumesc, doamnă președinte. Înființarea unui unic va institui un sistem coerent de soluționare a litigiilor în materie de brevete. Ačiū. Bendras teismas leis užtikrinti nuoseklę ginčių sprendimo sistemą. Toks teismas yra, aišku, labai naudingas, bet svarbu būtų apimti programinės įrangos klausimus. Tuo tarpu dabar tai yra labai fragmentuotas sritis, kur skiriasi situacija skirtingose valstybėse narėse. O galvant apie ES sudėtinę apsaugą, reikia užtikrinti visą technologijų apsaugą ir ypač programinės įrangos srityje. Mums reikia gerų patentų, kad būtų galima išvengti ginčių. Aš manau, kad labai svarbu, galvojant apie ateitį, pagerinti ir vertimų kokybę. Reikia galvoti apie specializuotus vertėjus, kuriais, techninės ryties vertėjus, kurie galėtų užtikrinti vertimą, nes iš tikrųjų automatinis vertimas ne, neišspręs šių klausimų. Komisaras Barnie. Attendez une minute. Okay. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Galiu trumpai pasisakyti. Visų pirma, padėkosiu visiems, kurie uh, pasisakė ir e, atvirai išsakė savo nuomonę, e, telegrafiškai gal kelios reakcijos. Štai e, ponė Lichtenberger kalbėjo apie teisingumo teismą. Ir paminėjo, kad jis negalės dalyvauti šioje srityje. Ne, tikrai taip nebus. Teisingumo teismas bus paskutinė instancija, kuri interpretuos e, reglamento taikymą dėl ES patento nuo pirmo iki paskutinio straipsnio. Tas pats ir apie vertimą pasakytina ir apie. Pirmininkė, Atsiprašau, e, komisarė, aš jūs pertraukiu, kadangi nebuvo vertimo į vokiečių kalbą, bet dabar jau viskas gerai. Non, komisaras. Tai, tai aš tik tai pakartosiu um, dėl ponios Lichtenberger ger pasisakymo. Tikrai teisingumo teismas bus paskutinė instancija, kuri interpretuos ES patento reglamentą nuo pirmo iki paskutinio uh, straipsnių, taip pat ir vertimus ir visą tai, tai ES teisiną šią srityje. Ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tai bus bendras teismas. Kur, patentų teismas tokias pačias prievalės turės kaip ir nacionaliniai teismai. Visus klausimus dėl dviejų reglamentų interpretavimo prašyti teisingumo teismo išaiškinimo. Ir tikrai reikia pasakyti, kad tai nėra istorijos pabaiga. Pone Rys štai pasakė, kad tai yra pažanga, kuri yra reikalinga, bet dar nepakankama. Ta, aš sutinku su jumis. Tikrai mes sukūrėme teisinę bazę. Dabar reikės galvoti apie, apie e, toliau jau įgyvenimo e, sritį. Ir 2014 pavasarį mes pažiūrėsime, kokia yra situacija. Ir aš tikiuosi, kad jau per pirmąjį semestrą mes galėsime um, kalbėti apie tai, tai, kad yra jau ES įmonių, kurios pasinaudojo ši, šiuo ES patentu. Pane Vikstram, panas Karin, panas Manders, pane Galo ir daugelis kitų pasisakė. Aš visiems jums labai dėkoju. Tikrai. Mm, daug daug laiko dirbome kartu šiais klausimais ir visos mano tarnybos prisidėjo ir Švedija, Belgija, pirmininkavusios visos valstybės iki pat Kipro labai daug prie to prisidėjo ir labai dėkoju už tai ir taip pat dėkoju e, ponams pranešėjams, Rapkai Baldazarį, Lėnė ir visiems tiems, kas dirbo šio klausimu. Tikrai nebuvo taip lengva um, dirbti šio klausimu, tai tikrai sudėtingi klausimai ir pranešėjams Mm, ponams Baldasarį ir Apką ir pirmininkui Lėnė, turiu pasakyti, kad labai buvo visų pirma vadovaujantis bendraisiais interesais. Um, e, Pona Hidalgo, Sturys ir kiti e, išsakė teisingas pozicijas. Taip, aš turiu dar kartą pasakyti, kad duris paliktos atviros, plačiai atvertos. Uh, Tai reikia paklausti, kada Ispanija, Italija prisijungs prie ES patento sistemos. Tai yra jų suvereni teisė nuspręsti, kada dalyvauti, kada ne. Sustiprintas bendradarbiavimas reiškia, kad duris paliktos atviros. Aišku, aš manau, kad e, galbūt bus atsižvelgta į teisingumo teismo sprendimus, nes mes visi e, dirbsime su pagarba ir, ir, ir ryštų toliau. Ir dabar lauksime tarybos gal, galutinių sprendimų, o mūsų atliktas darbas rodo labai svarbu įveiktą etapą, kuris leis užtikrinti ES konkurencingumą, ekonomikos augimą ir ypač sukurs palankės sąlygas MVI. Ir pabaigai mm, štai panašiai Banski, ką sakė, ar ponas Henan, ar kiti e, parlamentarai. Taip, turiu pasakyti, kad neteisinga yra pasakyti, kad sustiprinsime stipriuosius, susilpninsime silpnuosius. Tikrai tas netiesa. Aišku, mes suradome dinamišką kompromisą, aišku, Yra gal ir kitokių metodų, tačiau tai yra pažanga, didžiulė pažanga ir MVI. Um, pas Ders pasakė, štai buvau išradėjęs, negalėjau užsitikrinti apsaugos visoje Europos Sąjungoje dėl to, kad buvo per brangu. 26-36 tūkstančiai tiek kainavo ta apsauga. Mes tikrai sumažinsime dabar kainą labai smarkiai ir tas yra labai svarbu MVI. Tai yra 21 milijonas įmonių iš iš bendro įmonių skaičiaus, tai yra tikrai e, labai svarbu visoms joms, nes jų konkurencingumas dėl to sustiprės. Ačiū visiems. Uh, the... Dabar Kipro pirmininkančio šalies vardu ponas Lukas. Prašom, ministrė. Kyrie Proedrė, aksiuodimo mėlyndų. Pone pirmininkė, dėkoju gerbėmiai parlamentarai. Man labai malonu, kad daugelis iš jūsų šiandien pritarėte tarybos pozicijai. Atėjo laikas susitarti iki galo dėl Europos patento. Bendra patentinės apsaugos sistema, galiojanti visoje ES, yra labai svarbus pagrindas siekiant tolesnių veiks tikslų siekiant ištraukti ES ir mūsų ekonomiką iš krizės. Sudėtingas klausimas prireikia labai daug laiko ir pastangų, kad pasiektume dabartinį pasiūlymą. Anksčiau pirmininkaujančios šalis ir Kipras labai sunkiai dirbo ir mes džiaugiamės, kad pagaliau matome bendro darbo vaisius. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už supratingumą ir už puikų bendradarbiavimą rengiant dokumentus šiuo labai svarbiu klausimu. Pirmininkė, dėkoju, o dabar suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmiausia, ponas Lėnė. Äh, Pirmininkė, parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiuose konstruktyviuose darybose, diskusijose. E, komisijos narys labai aiškiai pasisakė, kad tai yra didžiulis žingsnis į priekį, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. Šiuo metu, neturint tokio dokumento, visiškai akivaizdu, kad maža įmonė, norinti gauti patentą, turi pereiti per labai ilgą ir sudėtingą bei brangiai kainuojantį procesą. Ir jeigu norima visą tai pritaikyti ir gyvendinti, kai šalia yra kitų konkurentų, stambesnių įmonių, tai reikia kreiptis į teismus 25 valstybėse narėse ir tai yra pernelik didelė našta mažoms arba vidutinėms įmonėms. Taigi stambieji dažniausiai pažeidžia smulkesniųjų arba mažesniųjų teisės ir tuo naudojasi. Kai MVI pažeidžia, tai stambieji gali veikti 25 valstybėse narėse be jokių problemų. Tačiau kalbant apie MVI, tokios išlaidos joms yra visiškai nepakeliamos. Pagal naująją sistemą yra numatyta bendra viena sistema, ji bus taikoma visoje ES 25 valstybėse narėse, taigi bus viena byla ir dinks tie sunkumai, kurie šiuo metu kyla tarp stambių įmonių ir MVI. Tai tie, kurie pasisakė prieš tai, yra neteisus, niekas nebus diskriminuojami. Ispanijoje, Italijoje savininkai dalyvauja tokiamis pačiomis sąlygomis. Jeigu jie siekia užsitikrinti vertimą, už jį reikia mokėti. Visos šiuo metu galiojančios galimybės išlieka. Turime pažiūrėti į Europos patentų susitarimą. Tiesiog dabar mes siūlome papildomą naują galimybę. Dar vieną galimybę MVI pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Ir tai yra labai svarbu. Jeigu mes sugebėsime tam pritarti, tai bus didelis žingsnis į priekį. Dėkoju ponui Lėnė, dabar ponas Baldasarė. Sì, grazie, Presidente. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti ir visiems pasisakiusiems kolegoms. Norėčiau pacituoti tai, ką dažnai sako ponas Lėnė. Pusė kepalo geriau negu visai nieko. Išsiklausėme į kritinės pastabas šiandien, bet svarbiausia tai, kad mes galiausiai turime teigiamą rezultatą, kuris galbūt turi tam tikrų trūkumų, vis dėlto tai yra konkreti mūsų darbo išdava. Mes įstengsime sumažinti išlaidas ir sutrumpinti procesą, gaunant patentą ir galiausiai turėsime patentą, kuris galios, visose, kuris galios 25 valstybėse narėse, tikiuosi, kad vėliau 26 ir galiausiai 27. Turėsime trijų kalbų sprendimą. Ir tiems, kas kalbėjo, noriu pasakyti, esu tikras, kad italų kalba yra pati gražiausia ir nuostabiausia pasaulyje. Tačiau vis dėlto 35 procentai visų patentų pareiškėjų yra Junktinėje karalystėje, 35 Vokietijoje ir labai didelė dalis Prancūzijoje ir labai daug visų procesų vyksta anglų kalba. Taigi manau, kad mes parengėme gerą sprendimą, kuris e, galiausiai visoms valstybėms narėms e, prieimėme sprendimus dėl jurisdikcijos, numatėme pereinamąjį laikotarpį, kuris padės įmonėms pasirenkti, kuris, e, kuris padės taip pat labiau susipažinti su procedūromis ir sistema. Ir aš manau, kad rezultatai bus sėkmingi. Aš tikiuosi, kad e, iš tikrųjų valstybės nustos priešintis ar laikytis tokių pozicijų, kurios kliudo inovacijoms ir vystimuisi. Ačiū, ponas Baldasarė. Toliau žodis kolegai Rapkai. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ponas Baldasari yra teisus ir italų kalba yra pati nuostabiausia, aš tai sakau, kaip vokietis, tačiau mes čia e, e, nerenkame gražiausią kalbą, o kalbame apie Europos patentą ir tas patentas turi atitikti įmonių poreikius. Aš parlamente jau 18 metų ir nedažnai tenka dalyvauti diskusijose kur iš tikrųjų pasisakantis prieš patys savo prieštarauja savo pasisakymuose. Kai kurie kolegos iš tikrųjų, sakydami vieną sakinį, patys savo prieštarauja, prieštarauja savo logikai. Daug e, parlamento narių ateina čia, perskaita savo poziciją ir išeina. ir galbūt tada tik tai supranta, kad pasakė kažką ne taip ir savo paprieštaravo. Šis teisės aktų rinkinys dėl Europos patentų sistema nieko nekalba apie patentų suteikimą. Jis kalba apie patentinę apsaugą Taigi mes kalbame apie patentų apsaugą, o ne suteikimo procedūrą. Ir kaip sakė ponas Lėnė, dabar Užtikrinant apsaugą reikia kreiptis į skirtingus teismus 25 valstybėse narėse. Siekėme pakeisti šią situaciją ir manome, kad tai bus palankus sprendimas visoms įmonėms, taip pat ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dar e, buvo daug kalbama apie mokslininkų nuomonę, mokslininkų diskusijas. Tos diskusijos vyksta, jos yra įvairios, tačiau turime prisiminti, kad kai kurie dalykai turi būti sprendžiami dvišalių pagrindų ir ne viską gali spręsti, pažiūrėjau, Europos teisingumo teismas. Mes tik sakėme, kad Europos teisingumo teismas turės teisę priimti prejudicinį sprendimą. Tik tiek sakome. Tie, kas balsuos prieš šį rinkinį, šiandien žaidžia su ugnimi. Ir iš tikrųjų ieško ko gero sprendimo, kuris būtų palankus tik tai didelėms įmonėms, o ne mažoms ir vidutinėms. Ačiū ponas Rabkai, dėkoju visiems kalbėjusiems, ačiū komisijos nariui, ačiū ministrui už labai įdomią diskusiją. Dėl visų trijų pranešimų bus balsuojama šiandien 12 val. Dabar darome pertrauką iki 12.